Go. Yeah. Bene, possiamo iniziare la riunione di oggi pomeriggio. Pradedame šios popietės e, posėdžio dalį. E, aštuntas darbo tvarkės punktas - keitimasis nuomonėmis dėl žmogaus e, teisų padėties Afganistane su Heather Bar, organizacija Human Rights Watch ir taip pat su Huma Said, Afganistano viešosios politikos tyrimų organizacijos konsultantė. Afganistanas ir toliau lieka viena iš problematiškiausių valstybių, kalbant apie moterų ir merginų padėtį. Pastaruoju metu Afganistane e, vyko teroristinių išpolių ir šioje valstybėje apskritai trūksta pačių pagrindinių dalykų, siekiant užtikrinti saugumą ir teisinę valstybę. E, Kabulė įvykusio balandžio 30 dieną išpolio e, tikslas buvo žiniasklaidos atstovai, žurnalistai. Šiandien mes kalbėsime apie moterų ir mergaičių padėtį bei apie ES pastangas įtvirtinti žmogaus teisės taiką ir e, stabilumą. Kaip sakiau, pirmiausiai žodį suteiksiu e, ponui Auštrevičiui, kuris yra tarp parlamentinės delegacijos su Afganistanu e, pirmininkas. On behalf of the Parliament's delegation for relations. Parlamento de delegacijos ryšiams su Afganistanu vardu aš norėčiau pasveikinti visus šiandien dalyvaujančius keitimis nuomonėmis apie Afganistaną. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad vyksta vaisingas bendradarbiavimas tarp mūsų delegacijos ir komiteto įvairiose politikos srityse. Kai dėl šio metų parlamento rinkimų, rinkimų spalio mėnesį yra pats laikas atsižvelgti ir į situaciją Afganistane. Dar daugiau, Briuselio donor konferencijoje 16 metų spalio mėnesį Afganistano vyriausybė pažadėjo pasiekti geresnių rezultatų įvairiose politikos rytise, tarp kitų ir žmogaus teisų politikos rytyje. Leiskite pateikti pagrindinę informaciją apie Afganistaną tam, kad geriau suprastume, koks yra žmogus teisų kontekstas. 17 metais e, konfliktas buvo eskaluojamas, buvo išpalė miestuose, nukreipti, tai yra, juos įvykdė antivyriausybiniai elementai, jie nusinešė daug civilių gyvybių Buvo imtasi Afganistano vyriausybėje daug iniciatyvų ir kitose valstybėse taip pat, jungtinės tautos taip pat skatina taikiai išspręsti konfliktą, bet vis dėlto pažanga siekiant pradėti taikos procesą nebuvo pasiekta dėja. Vyriausybė yra įsipareigojusi ginti žmogaus teisės, Afganistanas buvo išrinktas, kad taptų e, žmogaus teisų darybos kandidatu 18 metais ir naujoji Junktinių valstijų e, iniciatyva e, reiškia tai, kad padaugėjo karių. Kovos tęsiasi tiek kaimuose, tiek miestuose, antivyriausybiniai elementai puola ir ir, ir rengia išpolius, kur žūsta tikrai daug civilių gyventojų ir yra jiems kitaip kenkiama. Atsparumas ir Irako islamo valstybės ir Levanto plėtra Koharestan provincijoje e, sustiprino nugastavimus, kaip apsaugoti civilius ir kaip užtikrinti tikslingas atakas prieš kad būtų stangomi e, musulmonų šytų atstovai. Na, neseni išpoliai praėjusį savaitgalį Afganistane, kur, kur, kurie nusinešė daug gyvybių šioje šalyje, tikrai reiškia, kad mes turėtume juos suprasti ir, ir užjausti žmonės. Politinė situacija yra nestabili, įtampa didėja, e, yra tarp nacionalinės vienybės vyriausybės ir parlamento, mm, dėl, kyla problemų dėl biudžeto ir bandoma kovoti su korupcija ir e, šiuo metu ruošintis mm, rinkimams taip pat yra didžiuliai nuomonių skirtumai. E, vyriausybės ir, ir e, parlamento rinkimai buvo paskelbti ir numatyti šių metų spalį, o parlamento rinkimai vyriausybės rinkimai 19 metams numatyti. Na ir e, nedidelės e, įdarbinimo galimybės ir kaimuose ir, ir provincijose ir paplitęs skurdas. Daug afganų vyksta į Europą, grįžta iš Pakistano, iš Iramo, Islamo Respublikos, tą judėjimą matome, matėme 16 metais, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš tikiuosi gauti pačios naujausios informacijos, ją pateiks gerbiami ekspertai, kurie pakviesti su mumis dalyvauti ir keistis nuomonėmis. Ir tikiuosi, kad bus įdomus keitimasis nuomonėmis pato. Ačiū. Grazie, grazie. Onorevole Ostrevičius, come detto, abbiamo du... Dėkuoju ponui Užtrevičiui. Kaip sakiau, mūsų posėdėje dalyvauja du e, labai kompetentingi ekspertai. Visų pirma, ponė Hither Bar iš Human Rights Watch. Jinai e, gyveno nuo 2007 iki 2013 metų Kabule, Afganistane. Jinai E, užsijima taip pat moksliniais tyrimais. Prieš dirbdama Human Rights Watch jinai e, dirbo jungtinių, jungtinėse tautose, jungtinių tautų vystimo programoje. Ir taip pat e, dirbo baudžiamosios teisės srityje jungtinėms e, tautoms kovos su e, narkotikų prekyba ir organizuotų nusikalstamumu srityje. Tad dabar žodis poniai Heather Barr. Okay. <laughs> right. well, um, um... Na, labai ačiū. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti visų pirma, dėkui, dėkui, kad surengėte šitą posėdį, šitą diskusiją apie Afganistaną. Na, vienas iš didžiausių nugastavimų, kurie patiriame šiandien, atrodo, kad e, mažėja susidomėjimas tuo, kas vyksta Afganistane. Žinoma, yra daug krizių pasaulyje, kurios patraukia dėmesį Bet kartais atrodo, kad ir dabar žiūrint iš tą salę, kiek yra daug tuščių kėdžių, tai irgi simbolizuoja tai, kad yra pamirštas karas Afganistane ir kiek žmonių netgi nežino, kad ten vyksta karas, kuriame kasdien žūsta žmonės. Jūs minėjote civilės, civiliaukas, na, mes neseniai tirnėjome šitą klausimą, Human Rights Watch teigia, kad mm, aukos civilių tarpė, kurias sukėlė e, antivyriausybiniai elementai ir ką mes mėginame nušviesti šitame pranešime, yra tai, kad mes galbūt galime užkirsti kelią šitoms aukams, aukoms, bet nebūtinai per artimiausią laiką, bet ką svarbiausia reikia ir būtina padaryti, tai padėti žmonėms, kurie tapo e, aukomis ir daryti tai, kas nepadaryta. Nėra e, nuseklios tinkamos kompensacijos sistemos sužeistiems žmonėms arba, arba žuvusių šeimų nariams, trūksta paslaugų, esminių paslaugų, kuriuo reikia šitiem tiem žmonėm, tai yra psichikos sveikatos paslaugos ir sveikatos paslaugos, to nėra, žmonės tengiasi išgyventi, kai žūsta tas, kuris uždirba pinigų šeimai, nėra jokios pagalbos tokiais atvejais. Taigi tai yra dalykai, kuriuos donorai, taip pat ir valstybės narės galėtų ir turėtų e, daryti. Netrukus bus parengtas kitas tyrimas, tai yra e, civiliai nukentėję nuo provyriausybinių pajėgų. O tai skaičius irgi yra nepaprastai didelis. Reikia priminti, ką reikia padaryti, be to, be tų pačių problemų, kurios egzistuoja ir tų pačių priemonių, kurios egzistuoja, kalbant apie civilius nukentėjusius nuo antivyriausybinių pajėgų, bet kai yra provyriausybinės e, pajėgos, reikėtų pasirūpinti kitais dalykais. Pirmiausia, Afganistano vyriausybė neturi patikimos tinkamos sistemos tirti ir mokytis ir, ir sužinoti ir teikti, atlyginti žalą e, nukentėjusiems nuo Afganistano pajėgų. Ir tai tikrai yra blogas dalykas. Buvo laikotarpis, kai NATO pats dirbo siekdami sukurti veiksmingą sistemą e, e, užkirsti kelią civilių aukoms. Apie tai yra daug kalbama, kad reikia sukurti pajėgumus Afganistano vyriausybėje, bet tiesą pasakius, niekas nepadaryta. Tai tiek dėl Afganistano vyriausybės, o kai dėl traptautinių pajėgų pačių, matome, kad padidėjo e, oro smūgių skaičius ir kyla, kyla susirūpinimas tai, kaip amerikiečiai traktuoja civilius nu, aukas. Ir yra tam tikra riba nustatyta, kada yra e, vykdomas tyrimas ir tikrai žmonių skaičius tame tai yra labai didelis, kai jie mano, kad yra tikrai patikimi įrodymai, įrodymai apie e, civiliaukas, bet neįnama ir nedaromas tyrimas, kai yra užsimenama, kad galėjo būti civiliaukų. Taigi ne visi incidentai nėra tyriami. E, Kai yra vykdomas tyrimas, tai nėra, jis vykdomas taip, kur mūsų nuomonė yra tinkamai ir, ir suprantamai. Jie remiasi tik tai vidinė žvalgybos informacija iš e, savo pajėgų ir iš Afganistano vyriausybės ir netaiko kitų e, priemonių, kaip pavyzdžiui, nuvykti į vietą, kalbėti su nukentėjusiais arba liudininkais. Taigi dėl to mums kyla e, susirūpinimas ir mes tikimės, kad kitos šalis, kurios siunčia e, karinės paėgas, taip pat turėtų griežtai klausti apie to, ką amerikiečiai daro dėl civilių aukų. Na, aš nenorėčiau užtrukti per ilgai, bet norėjau dar kalbėti apie mergaičių mokymą, švietimą. Mergaičių švietimas yra laikomas e, dideliu pasiekimu e, laikotarpiu nuo 2001 metų, bet šiandien yra ir blogų naujienų. Tai yra tiek mergaičių lankančių skulą, e, mokyklas ir taip pat studentų skaičius, merginų studenčių, studenčių skaičius mažėja visame Afganistane. Pagal Afganistano vyriausybės duomenis nuo 2016-2017 metais palyginus 15-16 metų laikotarpiu, mergaičių užsirašysių į mokyklas sumažėjo 30 iš 34 provincijų ir 206 tūkstančiais mergaičių mažiau. Tai tiek mergaičių mažiau eina į mokyklą be šiais metus ir berniukų skaičius sumažėjo taip pat 20 provincijų. Vėlgi, e, mergaitės, mergaitės atsilieka nuo berniukų. Afganistano vyriausybė teigia, kad 85 procentai vaikų nelankančių mokykloje Afganistane yra mergaitės. Kodėl? Po to, kai yra investuota tiek pinigų ir dedama tiek daug pastangų iš tą klausimą, priežastis dvi. Viena akivaizdžiai yra tai, kad saugumo situacija e, vis sunkėja ir tai turi didelę poveikį mergaitėms, aišku, paveikia ir berniukus. O tai yra sunkus klausimas. Suprantu žmonės, kurie sako, mes norėtume laimėti karą, kad visi galėtų įti mokyklą. Bet kitas dalykas, ką konkrečiai galim padaryti. Tai yra e, donorai traukiasi ir yra mažiau e, pinigų švietimui, mažesnis spaudimas Afganistano vyriausybei pritaikyti švietimo sistemą ir tik išslavinimą mergaitėms. Donorai išleidžia pinigus taip, kad tai nepalanku mergaitėms. Ką noriu pasakyti, tai kadangi ambasados mažėja, kadangi mažiau sustinėjama Afganistanu, tiek, kad donorai dar, donorai dar leidžia pinigus, kaip yra pasakyta Briuselio konferencijoje, bet yra daugia e, sluoksnis e, mechanizmas, pavyzdžiui, Pasaulio bankas, Afganistano patikos fondas, kaip tai paliečia mergaitės. Paliečia mergaitės, kadangi kas iš esmės vyksta, tai, kad daug pinigų yra perkeliama iš dišalių programų, kurios dažniau buvo taikomos e, bendruomenių mokykloms ir pinigai perkeliami į Afganistaną Afganistano rekonstrukcijos fondą, o tai pinigai patenka tiesiai vyriausybei. Ir Afganistano švit... vitimo sistema diskriminuoja mergaitės. Afganistano vyriausybė turi 5300 mokyklų specialiai berniukams ir 500 mokyklų mergaitėms. 18 iš 34 provincijų yra 24 procentai mažiau mokytojų moterų daug afganų šeimų nesunčia mergaičių į mokyklas, jeigu mokytojas vyras. 16 procentų Afganistano vyriausybių e, mokyklų neturi tualeto. Na, lengviau e, merniukams eiti į mokyklą, kur nėra tualeto, negu mergaitėms. Ir mergaitėms neįmanoma eiti į mokyklą, kur nėra tualetų ir reikėtų klausti griežtesnius klausimus, e, ypač kalbant apie šitą naują pasaulio banko švietimo programą, kuri turėtų būti baigti tai gyvendinti iki kito mėnesio, kaip šita programa ir kaip donorų pinigai bus panaudojami tam, kad būtų įvyktas sumažėjimas mergaičių skaičius mokyklose sumažėjimas. Taigi dar porą dalykų norėčiau paminėti prieš baigdama. Na, jūs minėjote e, išpolis prieš žurnalistus. Turiu pasakyti, kad išpoliai prieš žurnalistus ne vien tik tai antivyriausybinių pajėgų e, 30 mm, spalio, e, kai buvo nu, nužudyti 30 e, žurnalistų e, Kabule, buvo vienas žurnalistas nu, nužudytas hoste. Ir dėl to, kad jis parašė straipsnį supykdžiusi vyriausybę. Taigi žurnalistai yra gazdinami, įbauginami ir taip pat provyriausybiniai veikėjai irgi žudo žurnalistus. Taigi žurnalistams grėsmė ateina iš visų pusių. Yra pavojus civiliams, kurie nori dalyvauti rinkimuose ir jau buvo užfiksuoti 20 išpoliai prieš rinkimų, rinkimus. Ir, taip pat rinkimo apygardas, tai yra 23 mokyklos ir mečetės, kuriuose yra įsikūrusios rinkimo apygardos, e, rinkimų, mm, rinkimų būstinės, Taigi e, yra paskata saugių mokyklų deklaracija, bet tai reikia daryti spaudimą Afganistanui ir visoms šalims, kurios dalyvavo Afganistane, kad būtų gyvenita mokyklų deklaracija. Netrukus bus parengtas tyrimas apie e, kovą su smurtu prieš moteris. Padėtis nėra gera, įstatymas nėra įgyvendinamas veiksmingai daugeliu atveju ir moteris yra ap kaltinamas nusikaltimais, tai yra nesantokiniu seksu, bet nėra kovojama su smurtu prieš moteris. O paskutinis dalykas, ką norėjau pasakyti, jūs minėjote, kad žmonės yra deportuojami iš Irano ir Pakistano kartais e, jie priverčiami savanoriškai grįžti tais atvejais, e, kad e, tikrai tai nėra savanoriška. Negalim kalbėti apie Iraną, Pakistaną, bet reikėtų kalbėti apie deportacijas iš Europos. Kart kai kurie dalykai, kuriuos girdime, kad vartojančios šalis sako, kaip žmonės gali grįžti į Kabulą, nes ten saugu. Tai, na, aš manau, kad tai kartais yra tiesiog noras, kad reikia į prieglašio prašymų sistemą reikėtų keisti, nes nėra įsuprantama, koks bus saugus gyvenimas žmonių, kurie grįž į Afganistaną dabar. Dėkui. Grazie. Dėkuoju. Dėkuoju už Jūsų pranešimą. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Uma Said, kuri yra viešosios politikos tyrimo organizacijos konsultantė. Jinai taip pat pateiks savo požiūrį šiais klausimais. Good afternoon. Um, I'm... Labadiena, aš taip pat džiaugiuosi galėdama čia būti vėl Dėkui, kad pakvietėte. Turiu pasakyti, kad aš čia buvau prieš dviejus metus, 2016 metų vasarį, jeigu neklystu, ir daug, daugiau kėdžių buvo užpildytos šitoj salėje. Tai vėlgi negeras sumažėjimas, turiu pasakyti, kaip ir kolegė minėjo. Kai manęs paprašė kalbėti apie žmogus teisų padėtį Afganistane šį kartą, mano pirmoji e, reakcija buvo, nuo ko pradėti. Na, tikrai labai sunku kalbėti žmogus, teis, žmogus teisės kontekste, kai visos teisės e, ir pirmiausia teisė gyvybė yra pažeidžiama kiekvieną dieną, sistemiškai ir labai plačiai visoje šalyje. Atsižvelginti tai, aš norėčiau kalbėti apie apie žmogus teisų padėtį e, dviem požiūrės - de jure ir de facto. De jure, aišku, e, nurodo, kad yra formalistiniai, instituciniai aspektai, kurie mm, skiriasi nuo padėties vietose. Na, prieš mėnesį buvau Afganistane ir ten mm, buvau su, su, su pavedimu, kur reikėjo tirti įstatymus, e, įstatymus apie moteris ir aš supratau, kad daug naujų įstatymų buvo parengta Afganistane. Pažiūrėkime į Teisingumo ministerijos tinklalapį. Yra šimtai įstatymų, daugelis jų e, buvo parengti per pastarosius metus kaip susijęs su žmogus teisėmis, kaip, pavyzdžiui, kovas su smurtu prieš moteris, nacionalinis e, moterų saugumo nacionalinis planas, e, įstatymas prieš priekybą žmonėmis ir būčiamasis kodeksas buvo peržiūrėtas neseniai. E, tai yra, ko gero, lab, labiausiai visapimantis kodeksas regione. Buvo dirbame keturis metus, buvo dirbo darbo grupė, kurioje dalyvavo apie 40 ekspertų. Tai jeigu kalbėsim e, atsižvelgdami į įstatymus arba dėjūrę, griežtai tariant, mes matome, ko gero, didžiulį progresą šitoj šalyje. Ir institucijos, kaip pavyzdžiui, Afganistano nepriklausoma žmogus teisų komisija per pastarosius 15 metų atliko savo darbą, jie parengė ataskaitas tyrimus užsienio reikalų ministerija, taip pat e, parengė pranešimus ir dalyvavo posėdžiuose. Jeigu kalbėsim institucinių požiūrių, dabar labai trumpai išneku, tai aš manau, galim pasakyti taip, čia yra ką švesti. Geras naujienos, tačiau teisės išnybės institucija yra na, jeigu ne visiškai, tai didžiaja dalimi nefunkcionuojanti. Yra korumpuota, yra didžiulis buginimas ir tiesiog nebūčiamumo kultūra. Tai yra dėl to, kad Afganistano vyriausybė dėja turi daug elementų, vyriausybė ir parlamentas, institucijos Afganistane, vadovaujančios įstaigos e, Afganistane turi daug elementų, kurie bent jau praeitie pažeidė žmogus teisės ir kai kurie tą patį daro ir dabar. Jie turi savo privačias kariuomenės. Dėl to jie e, dirba su dėjūrė institucijomis taip, kaip jie nori kokie yra jų ekonominiai arba asmeniniai interesai. Tokia, tokia padėtis kartu su e, paplitusiamis tarptautinėmis e, terorizmo atakomis, terorizmo išpoliais Afganistane e, situacija vietoje padarė labai labai sunkę paprastiems piliečiams. Dabar kalbėsiu apie šį aspektą civilių, civilių nukentėjusiai jau buvo paminėti, nebesigilinsiu. Vienas dalykas, ką noriu pasakyti, aš esu iš Afganistano ir man tikrai labai pasisekė, kad aš e, mokiausi visose vakarų šalise, jungtinėse valstijose, e, jungtinė karalystė, Belgijoje e, apgyniau daktaro laipsnį ir aš žinau, ką reiškia gyventi kaip Afganistano piliečiai. Bet noriu pabrėžti, kad kai kurie iš paskutinių išpolių, kurie įvyko per pastarosius metus, jos buvo nukreiptos prieš labiausiai išsilavinusius profesionalius, talentingus asmenis. Kaip sakė ponia, yra sunki situacija švietimo, švietime, ypač mergaitėms ir berniukams visiems. Yra daug šeimų, motinų, kurios augina vaikus, dirba labai sunkiai. Ir kai kurios neteko vyrų, aš skaičiau tos ataskaitas ir pasakojimus, bet labai sunku auginti vaikus e, ir staiga jie žūsta teroristinėme išpolyje. Tai man, kurie aš kilusi šito šalies, skausmas yra dvigubas, kadangi mes prarandame žmonės ir randam, prarandam tuos žmonės, kurie turi pajėgumų. Ir jeigu Afganistane, na, nėra sunku sukurti institucijas, kaip sakiau, turime institucijas Afganistane, bet visomis prasmėmis. Bet kas yra sunkiausia sukurti, tai yra sukurti pajėgumus. Na ir manau, kad tai reikėtų turėti omenyje, kalbant apie išpolius, nes e, jie, juose pražūsta ne vien tik tai žmonės kaip gyvybės, bet pražūsta žmogiškasis kapitalas. O dar vienas aspektas, irgi labai sunkus ir norėčiau atkreipti donorų dėmesį į tai, kad humanitarnė krizė e, tarptų, kurie grįžta į Afganistaną. Aš atlikau tyrimą ir tyrimas buvo sutelktas į šitą gyventojų grupę. Aš kalbėjusi su šiomis bendruomenėmis, tai tikrai yra padėtis sunki ir paskutinės deportacijos, kurias minėjo apie Human Rights Watch arba kitos institucijos, JAV valstybės departamentas, departamento grupė dėl žmogus teisų Afganistane, jie atsižvelgia į tai. Yra 1,7 IDP e, e, e, Afganistane ir pastarosius 10 metų, 17 metais buvo 250 tūkstančių išvietintųjų asmenų tai yra išvaryti iš gimtųjų vietų dėl karo įvairiose Afganistano dalyse, bet daugelis grįžo iš Pakistano, pavyzdžiui, arba Irano. į tas vietas, kur e, labai sunku ir kai kurie mano apklaustieji tikrai pasakoja savo gyvenimo istorijas. Smurtas prieš moteris buvo paminėtas vėlgi anksčiau, nepaisant to, na kas yra nustabu, kad yra e, donorų e, parama, bet vis dėlto smurtas yra paplitęs. Ir nepriklausoma žmogus teisų komisija E, užfiksavo 6 tūkstančius smurto prieš moterį atvejus 16 metais, bet tik tai atvejai, kurios pranešta, o daugel, apie daugelį atvejų nepranešama. Kodėl toliau? Kovas su kankinimu ir žeminančiu nešmonišku elgesiu. Stokholmo pajėgos vyriausybė ir sulaikymo centrų darbuotojai pati policija sąlygos, sąlygos kalėjimuose yra baisios, yra per, perpildymas. Viena iš, vienas iš atvejų, pavyzdžiui, vienas kalėjimas turi 6 tūkstančius vietų, bet dabar yra 11 500 kalinių šiame kalėjime. Taip pat e, vaikai e, būna su vaikais, su saugusiais e, kalėjime, jiems nėra jokių specialių patalpų, taip pat sveikata sveikatos, sveikata, mytyba ir gerimas vanduo, vėlgi tai yra dalykai keliantys susirūpinimą. Ir dar vienas dalykas yra korupcija. Nuolatinė korupcija – tai yra vienas iš tų faktorių, kuriuos sukelia žmogus teisų pažydimus Afganistane. O, na, aukšto lygio pareigūnai užsima korupciją be be, be nebūčiami, pavyzdžiui, žemės grobimas, e, tai tikrai šokiruojanti skaičiai ir šokiruojančios istorijos. Korupcija yra paplitusi visur ir teismuose, o tai reiškia, kad nusikalteliai padarė sunkus nusikaltimus yra arba, arba paleidžiami, arba jų įkalinimas yra sutrumpinamas, kartais yra sustabdomas netgi tyrimas arba atmes, atmetami ieškiniai iš viso, jeigu, pavyzdžiui, jie yra prieš galingus kabutėse žmonės. Na, keletas konkrečių dalykų, kurias norėčiau paminėti kaip rekomendacijas. Donorų bendruomenėms tai ir tokie, kaip žmogus teisų interėjas ir e, socialinio teisingumo e, ekspertas, aš galiu pasakyti, kad negalim kalbėti apie žmogaus teisų pagerėjimą Afganistane, jeigu nekalbėsim apie perinamą laikotarpį klausimus Afganistane. Ar pavadinsim perinamojo laikotarpį teisingumas ar kaip, čia nesvarbu, bet pastangos, kurios yra susijusios su atskaitingumu, vėlgi yra svarbus dalykas, bet dėja, tendencija yra priešinga, nes e, šalia to, ką turi patirti žmonės Afganistane, mes matome, kad grįžta karo nusikalteliai. Gubdinas Ikmatjaras, pavyzdžiui, kuris 16 e, metais e, dirbo su vyriausybė ir jis sugebėjo grįžti į vyriausybę. Na, nes, per nesenus mano grįžimus e, kelionės į Afganistaną aš kalbėjau, kad žmonės. Žmonės ne e, žmonės yra nepatenkinti, nes Ikmateras laiko, laikomas Kabulo e, būdeliu. Žmonės prarado savo artimuosius dėl to, kad jo, jo, jo grupės apšaudė raketomis Kabulą. Ir daug žmonių Afganistane mano, kad tai buvo tikrai didžiulis žingsnis atgal, kalbant apie žmogus teisų klausimus. Be to, parama e, nukentėjusiems nuo karo, tiek praeityje, tiek dabar. Ir manau, kad e, donorų bendruomenės ras būdų teikti paramą būtent šiai grupiai, nes tai yra užmiršta grupė, bet prisiminkime, kad Afganistanas yra šalis, kur 70 procentų jo gyventojų vaidina save tiesioginėmis arba netiesioginėmis aukomis. Nerasim šeimos, kuri neprarado bent jau vieną šeimos narį. Jeigu jiems pasisekė, tai e, jie. Yeah gali būti atsiskyrę, jie kažkur kitur gyvena ir jie nemato vieni kitų dešimtmečius, jeigu jam pasisekė, bet ta viktimizacija yra didžiulė. Ir parama buvo labai maža. Nemanau, kad tai yra užfiksuota politinėse dokumentuose. Ir jungtinės valstijos turi puikų perinamų laikotarpį teisingumo sistemą. Manau, kad čia sistema galėtų būti naudinga ir parama šitiems klausimams padėti aukoms Afganistane, nu, tai nebus labai politinis, politiškai jautrus klausimas. O kitas dokumentas, kaip pavyzdžiui, dokumentavimas arba e, prisiminimų rinkimas, tai Europa yra ta vieta, kuri supranta šių priemonių svarbą. Nežinau, ką, ką yra patyrę šitas žemynas. Aš norėčiau paprašyti jūsų dėmesio ir e, dėl to, kaip vyksta tarptautinio teisingo teismas, būdžiamojo teisingo teismas, teismo tyrimas Afganistane. Nes e, procesas vyksta jau dešimt metų, mes laukiame sprendimo. ES ir jos politiniai dokumentai teigia, kad ES e, yra remėjas, ICC ir Romos statuto remėjas. Ir manau, kad iš jau svarbios politikos dalis – jie padės daryti postumį ir galiausiai bus kažkas išspręsta. Na, norėčiau pasakyti, prašau, nepamirškite piliečių visuomenės ir paramos iniciatyvoms. Jeigu yra viltis Afganistane, nes dabar žmonės nusivylė Afganistane, bet jeigu yra būtų e, viltis, vilties, tai yra piliečių visuomenės iniciatyvos. Ir būtent ES teikia vilties, kad Afganistane vis dėlto bus kažkas padaryta. Bet aišku, reikia paramos, bet kokios ir pajėgumais, ir finansinės paramos, ypač tie, kurie yra nepriklausomi balsai, nebūtinai priklausantis e, karo vadų partijoms. Norėčiau kaip įdėmėsi, jau buvo paminėta, bet e, norėčiau kaip įdėmėsi į deportacijų politiką, atsižvelgiant į padėtį vietoje. Man kaip kilusi iš Afganistano, labai sunku galvoti, kad mano tevinainiai turi grįžti į karo zoną. Ir tiek norėčiau pasakyti. Ačiū. Gracija, gracija. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį kolegoms, klausimams ar komentarams. Ponas Kan yra pirmas užsirašęs kalbėti kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju už jūsų pranešimus. Jūs e, sakėte, jog čia svarbiausias dalykas yra kokybė, o ne kiekybė. Ir aišku, kuomet kalbam šitais klausimais, iš tikrųjų būna daug emocijų. Po jungtinių valstijų karinės e, intervencijos praėjo 16 metų, tačiau padėtis tokia, kad e, vis dar labai daugelis e, merginų negali eiti į mokyklą. Jūs minėjote taip pat Kabulo skerdiką. Briuselėje prieš kurį laiką vyko konferencija skirta šitiems minėtiems jūsų klausimams. ir um, apie 2, 6 nuo 2 iki 6 procentų e, visos pagalbos e, yra skiriama švietimui, nors buvo žadėta daug daugiau. Galbūt e, išvis veiksmų tarnyba galėtų plačiau pakomentuoti šituos e, dalykus. Kalbant apie ES padėtį, tik 53 procentuose visų ES programų yra kalbama apie ryčių lygybę. Ir kodėl tik tai nuo 2 iki 6 procentų visos pagalbos skiriama švietimui? Ar jūs galite pakomentuoti? Tai toliau e, dėl e, krizių centrų moteriams, moterų reikalų ministerija norėtų kontroliuoti visas užsienio iniciatyvas šitais klausimais. Tačiau praktiškai kokios būtų tokios kontrolės pasiekmes, jau tokia kontrolė mums kelia e, dėlį susirūpinimą. Kai jūs sakote, kad e, karas paliečia praktiškai visus Afganistano e, gyventojus. Ar yra sprendžiamos e, e, postrauminio streso keliamos problemos? Labai daug e, jaunimo gyvena skurde. Skurtas, skurdas ir teisybės nebuvimas yra labai blogos sąlygos, todėl reikia į tai reaguoti, ponia Viržyje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjams. Nuo 16 metų konferencijos nevyriausybinės organizacijos nuolat informuoja mus apie tai, kad padėtis negerėja Afganistane, galbūt netgi blogėja. Po donorų, e, donorų konf, konferencijos metu buvo gal neformalus susitarimas, tačiau e, jį pasirašė ES institucijos ir e, e, Afganistanas dėl 4000 afganų piliečių repatrijavimo. Aš e, norėčiau, kad jūs plačiau pakomentuotumėte šį aspektą, nes jūs minėjote tos repatrijuojamus e, žmonės, siunčiamus atgal žmonės. Taip pat e, Jūs e, sakote, kad tie, kas grįžta iš Pakistano, grįžta savanoriškai, tačiau e, iš tikrųjų yra daug deportavimų. Jūs taip pat minėjote ir šį terminą, kalbėdamas. Tad e, aš manau, kad e, mes turėtume galbūt e, aiškiau išsiaiškinti šitos e, dalykus, kad e, nebūtų e, nesusipratimo. E, nes e, jūs sakote, kad e, yra savanoriškai grįžtančių e, Afganų iš Pakistano, tuo tarpu iš ES jie yra gražinami priverstinai, tad mes turime čia sudėti visus taškus teisingai. Ir dėkoju Jums už pateiktą informaciją. Ar būtų kitų komentarų? Jei ne, Tuomet e, suteiksiu žodį ponui Dietler Krisner, kuris e, yra um, e, skiriaus vadovas. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju įdomias diskusijas už pasisakymus. Na, mes dirbame su Afganistanu, vyksta dialogas žmogus teisų srityje. Mes uh, prieš dešimt dienų buvom susitikę, vyko posėdis Kabulė, tai buvo pirmasis posėdis pagal mūsų bendradarbiavimo susitarimą su Afganistanu, susitarimas pasirašytas praėjusiais metais, darbo grupės posėdis, žmogaus teisų klausimais, gera valdysena ir taip pat migracija buvo labai svarbus ir konstruktyvus susitikimas ir turiu pasakyti, kad Afgano, Afganistano pusė yra įsipareigojusi, nori tęsti dialogą, kurį mes kūrėme pagal šitą bendradarbiavimo susitarimą. Kai dėl klausimo, dėl to, kad trūksta paramos švietimo sektoriai, aš manau, kad na, lyčių lygybė yra horizontalus tikslas bendradarbiavimo e, e, koordinacijai su Afganistanu ir reikia teikti paramą sektoriui, kuris yra taip svarbus kuriančio šalies ateitį. Iš tikrųjų, Briselio konferencijoje 2016 m. spalį buvo priimtas įsipareigojimas ir buvo įsipareigota Afganistano atšvilgių įvairiuose srityse, daug buvo, buvo įsipareigota institucijų kūrimo srityje, tai yra sukurti tokią valstybę, kuri galėtų teikti pagrindinės paslaugas savo piliečiams. Turiu pripažinti, aš nežinau detalių, kiek mūsų paramos iš tikrųjų tenka švietimo sektoriui ir kokie yra konkretus procentai, kodėl prašysiu kolego Štefan Loką iš e, DEFCO komisijos, galbūt jis plačiau paaiškins e, šį klausimą, bet aš manau, kad es įsipareigojame švietimo srityje yra labai didelis. Mes žinome, kaip svarbu tai yra, kuriant Afganistano vaikų ateitį. Dėkui. Grazie. Vi darei Čia ancora qualcuno? Nu. Dėkuoju. Ar dar kas nors norėtų žodžio? Ponas Adaktuson. Ne. Prašom, žodis jums. Ponas Štefan Lok iš Europos komisijos. Aš norėčiau tik tai papildyti poną Kresler, ką jisai sakė išorės veiksmų tarnybos e, vardu. E, mes iš komisijos pusės manome, kad e, mes turėtume skirti didelę svarbą saugumo užtikrinimui. Afganistane šioje srityje mes susidurėme su labai rimtomis problemomis ir labai sunku skirti, kas kad, kokių problemų kyla dėl to, kad nėra atitinkamų e, e, vyriausybės e, politikos įgyvendinamų e, aspektų, o ne dėl to, kad e, blogėja saugumo padėtis. Dabar dėl tų priežasčių, e, dėl kurių e, mergaitės ir berniukai negali eiti į mokyklas, tai pagrindinė priežastis yra saugumo padėties e, blogėjimas toliau e, suaugusių švietimas ir e, sveikatos apsaugos problemos. Šios problemos kyla dėl to, kad e, valstybė nevykdo atitinkamos politikos. Taip yra dėl to, kad vyriausybė nesima tam tikrų veiksmų. Afganistano vyriausybė Briuselio konferencijoje pristatė savo tam tikrų veiksmų planą, kai kas jau yra pradėta daryti. Trijų metų laikotarpis nėra labai ilgas dalykas tam, kad būtų pradėtos e, e, reformos, e, kad būtų pradėti kažkokie veiksmai ir kad būtų jau tam tikrų rezultatų. Jeigu pažvelgtume į Afganistano vystimosi tendencijas, tai mes matome ką daro pati vyriausybė ir kokia e, yra e, pagalba teikiama Afganistanui, tai e, mes e, šiuo požiūriu matome taip pat ir kokią pagalbą mes teikiame iš savo pusės, kaip jūs žinote. Trys pagrindinės e, bendradarbiavimo sritis yra apibrieštos Afganistanu, ekonominis bendradarbiavimas, saugumas, stabilumas ir e, vyriaus valstybės e, paslaugos. Tad e, dabar kyla aišku klausimas, kaip vyriausybė naudoja savo išteklius ir kaip vyriausybė gyvendina savo politiką. Ir dar trumpa pastaba dėl e, pilietinės visuomenės. Aišku, e, pilietinė visuomenė yra labai svarbus aspektas šalia e, tarp vyriausybinių dalykų ar tarp valstybinių dalykų. Čia yra paminėtinas ES, paminėtina ES demokratijos ir žmogaus teisių priemonė. Mes e, taip pat įgyvendiname keletą labai veiksmingų projektų šioje platmeje dėl dvišalės e, pagalbos. Tai čia mes taip pat norėtume sustiprinti mūsų ryšius su pilietinė visuomenė Afganistane, galvojant apie e, būsimus rinkimus, tai mes turime akcentuoti prieigos prie teisingumo sistemos e, aspektą. Taip pat e, kalbant apie pagrindinės paslaugas, sakykime, vis, visuomenės veikatos srityje, tai yra labai gerų pavyzdžių, kur uh, Nevyriausybinės organizacijos nuveikia labai svarbu darbą, bet yra ir kitų priežasčių, dėl kurių dar prieiga nėra tinkama. Dėkoju. 3-4 minutės atsakymams į šitos klausimus. Prašom. The... Ačiū už klausimus ir pastabas. Aš norėčiau mm, atsakyti porą klausimų, kuriuos jūs iškėlė. Tai yra neteisingumas ir skurdas. Tai tikrai esminis klausimas ir aš mm, apie tai kalbėjau savo e, daktaro disertacijoje, kur yra kalbam apie e, perinamų laikotarpio teisingumą į transformuojantį teisingumą, nes būtent tieme yra pabrėžiama tai, kad reikėtų kalbėti apie struktūrinę neligybę ir Afganistane ir daugelį kitų pasaulio šalių, kur, kurios kenčia nuo konfliktų, yra būtent tos dvi nelaimės. Mano nuomonė, žinau, kad e, daugelį diskusijų, ypač diskusija dėl žmogaus teisų, piliečių ir politinių teisų, bet tai e, Afganistane, ką aš išgirdau žmonių, jie sako taip, kai mano pilvas tuščias, tai kas kuo man rūpi teisingumas. Man nerūpi teisingumas. Aišku, nereikia ignoruoti teisingumą, bet tiesiog tai rodo, kad žmonės yra visiškai praradę viltį. Ir Afganistane e, tie dalykai eina rankon. Kai dėl postrauminės e, sindromo, tai vėlgi labai svarbus klausimas, jis yra nesprendžiamas. Deja, žmogaus teisų padėtis Afganistane yra tokia bloga, kad kalbam apie e, kelis klausimus, nes kitų klausimų laikas dar neatėjo, bet e, trauminis sindromas yra svarbus ir moterims. Ir daug Europos šalių, taip pat ir Belgija, į kurią atvyksta imigrantai iš Afganistano, jie sprendžia tą klausimą, jie bet nežino, ką daryti, nes neseniai mane Liovė nepasikvietė policija, kad kalbėčiau kaip ekspertas, Afganistano ekspertas, nes jie nežino, ką daryti, kai daug Afganų atvyksta į Belgiją e, per pastruosius metus, policija nežino, kaip su jais kalbėti, kaip priversti juos e, atsiverti arba įveikti tą traumą. Tai įsivaizduokit, kai, ka, kokia padėtis Afganistane. Aišku, yra daug sričių, kur aš nežinau, e, kaip Europa teikia paramą, bet tikrai šis sritis yra nepaprastai reikšminga. Kai dėl repatriacijos, e, jūsų klausime paminėtos, dėja, iš tikrųjų, 2000 2000-ųjų pradžioje daug e, afganų grįžo iš, iš e, Pakistano į Afganistaną savanoriškai. Tai vyko, bet dabar taip jau nebevyksta Pakistanas e, griežtina politiką Afganistano pabėgėlių atžvilgių dėl vairių priežasčių, bet svarbiausia dėl politinių priežasčių, nes e, bendradarbiavimas tarp Pakistano Afganistano vyriausybės nėra tinkamas šiuo metu ir jie taip pat taiko labai griežtą sienų politiką. Afganistanai, Afganai turi turėti vizą ir kitus dokumentus. Jie iš tikrųjų e, verčia kai kuriuos pabėgėlius grįžti namo. Ir manau, atsižvelginti dabartinį situaciją, kad visi nori palikti šalį, tai niekas nu, normaliai gyvenantis Pakistane nenorės grįžti į Afganistaną. Aš nemanau, kad sprendimas yra e, tai, kad visi afganai paliks Afganistaną. Bet per 40 mečius konflikto aš visiškai suprantu, kodėl žmonės turi išvažiuoti ir kodėl jų nereikėtų gražinti iš čia. Manau, tiek atsakiau į kai kurios klausimus. <coughs> um, I, the... Na, pradėsiu nuo jūsų pastabos, kodėl nesaugumas yra pagrindinė priežastis, dėl kurios vaik, tėvai neleidžia vaikų į mokyklą. Na, dėkoju, kad jūs perskaitėte mūsų, e, mūsų ataskaitą, mūsų pranešimą. Ir e, čia pora šimtų žmonių e, buvo apklausta. Tai yra mergaitės, kurios ne, nebelanko mokyklos. Tai, na, manau, kad negalima vien tik tai e, sieti visko su nesaugumu. Nesaugumas yra didžiulė problema, bet vienas dalykas, e, dėl ko aš džiaugiausi atlikdama šitą tyrimą, tai yra sužinojau iš šeimų, iš mokyklų, tai, kad žmonės yra ryštingi, kaip jie nori, e, kad vaikai, ypač mergaitės, gautų išsilavinimą. E, yra tas tikėjimas, kad yra tradiciniais lyčių, tradiciniai lyčių vaidmenys ir moters vieta. Tai aš džiaugiuosi, kad iš interviu supratau, kad pasidėtis keičiasi dramatiškai ir šeimos nori užtikrinti švietimą vaikams, kad jie turi kovoti su labai sunkamis sąlygomis, mokytis po medžiu, nesaugus kelias į mokyklą, kareiviai kelyje, kurie yra susijęs su talibanu, bet vis dėlto jie siunčia dukteris į mokyklą. Bet ką turi padaryti donorai? Na, nesakyti, na, saugumas didžiulė problema, bet reikėtų galvoti, kaip mes galim užtikrinti, kad šitoms šeimoms, kuris nori siūsti dukteris į mokyklą, kad jos tai galėtų padaryti, nors atsižvelgiant į tai, kad konfliktas vis gilėja. Yra praktinių minčių šitame pranešime, kaip tai padaryti, labai paprasti dalykai, faktas, kad pavyzdžiui, kodėl po tiek metų ir skiriant tiek daug pinigų švietimo sistemai, kaip yra toleruotina, kad yra du kartus daugiau mokyklų berniukams negu mergaitėms, kaip Europos mokesčių mokėtojai finansuoja mm, diskriminacinę švietimo sistemą. Mane asmeniškai įžeidė kaip mokesčių mokėtoje ES šalyje, tik mes tikrai turim skatinti vyriausybę, kad būtų daugiau moterų mokytojų ir kad reikėtų e, svarst, statyti tualetus, kilnojimus tualetus, kurie yra visiškai pigus. Aš norėčiau žinoti, koks procentas, kiek, kiek pinigų skiriama iš, išvietimui ir kiek tiksliai yra skirta kad mergaitės galėtų gauti išsilavinimą. Aš tikrai kreipiuosi visus, prašau skirti ypatingą dėmesį, kas, kaip vyks šita nauja pasaulio banko programai, kaip bus įgyvendinama. Daug pinigų yra skiriama iš valstybių narių, iš ES. Manau, kad e, kartais atrodo, jog donorai E, skiria pinigus ir pasirašo čekį ir nežiūri, kaip, kaip tie pinigai išleidžiami. Ir pasaulio banko, banko turi būti daromas spaudimas, kad mergaitėms būtų skiriamas prioritetas, kad m, mm, tikrai visi tie smūgus dalykai būtų padaryti. Ir dar apie kitus klausimus tikiuosi, kad jūs perskaitėte tą dalį, kur buvo kalbam apie moterų prieglaudų e, e, kūrimą. Tai vyksta per pastaruosius metus ir atrodo gera mintis, bet kas mums kelia susirūpinimą, kad iš tikrųjų vyriausybė ne paisto galimybės sutikti e, prieglobstį ir padėti moteriams, kurios, kuriuoms reikia patekti į tas prieglaudas. Taigi norime, kad donorai, kurie e, finansavo šitas prieglaudas, klausinėtų apie tai. Ir savanoriški grįžimai iš Pakistano ir, ir Irano yra čia skirtingas laipsnis to savanoriškumo nuo atviro deportavimo iki atviro poli, poli, policijos e, brigadiavimo. Tai vėlgi noriu pabrėžti, kad visi, kurie sprendžia, ar Afganas turėtų gauti prieglapstę, ne, turėtų pagalvoti ir būti kaip įmanoma sažiningesni, priimdami tokį sprendimą, ką siūsti, kokią asmenį siūsti namo. Grazie. Petruičius. Thank you, Antonio. I wish to thank... Uh, Ačiū, Antonijų. Norėčiau padėkoti e, kalbėtojams, kurie pateikė e, realistišką trumpą apžvalgą, kokia yra žmogus teisų padėtis Afganistane. Manau, reikėtų žiūrėti labai plačiai ir stengtis neslėpti nieko, netgi pačių blogiausių tendencijų, kurias pastebime. Iš tikrųjų, Briuselio donorų konferencija, nuo jos praėjo pusantrų metų. Ir nereikia būti ypač e, optimistams ir mes tikimės, kad ateityje bus padaryta daugiau. E, strateginiai pakeitimai e, turėtų įvykti Afganistane, bet vėlgi aš norėčiau aptarti kai kurios pasiūlymus, kurie šiandien buvo išsakyti ir ypač kurios paminėjo kalbėtojus, kokios yra sąlygos, kokie yra pribojimai, kurios turėtų taikyti donorai. Ir mes tikimės kad tai bus padaryta ir pasiekta teigiamų pokyčių, ypač švietimo srityje ir tas tai mm, pusiausvyrą darbininkų mergaičių, tai turėtų būti pa pakeista, pador, pa patoblinta ir čia užtenka labai nedidelių sprendimų, kurių galime paprašyti, kad donoriai reikalautų ateityje. Antonijų, manau, kad reikėtų grįžti prie šito klausimo atitinkamų laikų, galbūt šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje, kadangi Afganistanas yra svarbi šalis daugeliu aspektų, nereikėtų užsimerkti ir prarasti vilties, grįžkime ir pasižiūrėkime kokia bus padėtis praėjus atitinkamą laiko. Vėlgi, Afganistanas nėra ta šalis, kurioj situacija pasikeis labai staigiai, mes tai žinome, bet e, įsipareigokim ir teskim darbą. Tik tai bendrų pastangų dėka mes galim tikėtis kažko, kas e, dramatiškai skirsis nuo to, ką turim šiandien. Dėkuoju kalbėtojams už jūsų dalyvavimą, dėkui visiems kolegoms, kurie dalyvauja darbe, taip pat ir kitoms es institucijoms. Esu dėkingas, kad dalyvauja Afganistano ambasadoriaus atstovai šios dienos posėdėje. Ačiū, kad atėjot. Be, grazie, grazie a tutti. Dėkuoju visiems. Tad e, baigiame diskusiją šiuo svarbiu klausimu dėl Afganistano. E, tad e, iš tikrųjų ta, labai svarbu, kad diskutavome apie tai ir svarbu, kad ir toliau tai darysime šito klausimu. Ši e, valstybė yra labai svarbi mums ir kaip sakė Petras Auštrevičius, per ateinančius mėnesius mes stebėsime padėties kitimą tiek pilietinės visuomenės požiūrių, tiek dėl žmogaus teisių ir e, matysime. Dėkuoju. Klausimo nagrinėjimas baigtas.